Good morning, we will start our committee. Labas rytas, pradėsime mūsų komiteto posėdį. Turime pertvarkyti šiek tiek savo darbo tvarkę. Tiksliau patvirtinti ją turime, jeigu komentarų nėra, laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Kitas punktas - pirmininkės pranešimai. Norėčiau pasveikinti delegaciją iš Airijos parlamento komiteto mūsų lyčių lygybės komitete. Jūs dalyvaujate šiandien mūsų posėdėje. Sveiki atvykę. Ketvirtas mūsų darbo tvarkės punktas. E, spalio 10 dieną vykusio posėdžio protokolo patvirtinimas. Jeigu niekas nekomentuoja, neprieštarauja, laikysime protokolą patvirtintų. Ir dabar penktasis darbo tvarkės klausimas priešišką reakciją į moterų teisės ir lyčių lygybę AES, ar žingsnis atgal sprendžiant moterų lygybės klausimus. Turime dabar klausimą kaip tik šią temą. Tuo tarpu, kai kalbame apie moterų teisių progresą kaip apie vertybę, dabar matome, kad daug e, kalbama šią temą. Seksualinė sveikata, seksualinis švietimas yra kvestionuojami dalykai pastarojų metų. Matome visame pasaulyje panašių tendencijų, bet kai kuriuose valstybėse narėse ši situacija yra ypač kelianti susirūpinimą. Neseniai prasidėjo kampanijos prieš neštumo nutraukimus, e, feministinės organizacijos buvo puolamos. Taip pat E, matoma buvo, kad e, moterų emancipacija buvo priešinama kitai programai moterų e, šeimos aspekto integravimui, tiksliau, neličių lygybės, o, o moterų šeimos aspekto integravimui. Ir kalbama apie tai vis plačiau, kad kova už šias teisės nebėra tokia svarbi kaip anksčiau kai kuriuose šalise. Taigi, matome, kad tos moterų teisės kova už jas tarsi žengė žingsnį atgal. Ta pastebi ir nevyriausybinės organizacijos. Ir dabar mes pradėsime savo klausimą. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Žuau Pimenta Lopes, tai yra mūsų pranešėjas, jo nėra dabar mūsų posėdėje. Ir netrukus jis turėtų prie mūsų prisijungti. Ir kol jo nėra, pradėkime nuo pono Kristiano Berger. Taigi ponas Kristian Berger, jis yra atstovas spaudai ir valdybos narys Frauen Volkswagen iš Austrijos. Taip pat dalyvauja Lena Jager iš tos pačios e, organizacijos, yra projektų koordinatorių. Prašom žodis, ponu, prašom žodis jums. Pirmiausia, dėkoju. Noriu padėkoti Raukas mums peigerin var visos organizacijos vardu padėkoti Europos parlamentui už galimybę kalbėti čia parlamente. Mums tai yra puikus momentas, tai yra mūsų politinės kultūros ir mokslinės veiklos pripažinimas. Norėčiau pradėti nuo bendro vertinimo, kokia susiklošius yra situacija dabar. Mes ne tik matome, kad vėl grįžta dešinio sparno populizmas Europoje, taip pat matome, kad uh, kai kalbam apie moterų teisų pasiekimus, apie pilietinių teisų lygybių e, judėjimus, matome, kad šioje srityje yra žengta žingsnis atgal. Mes e, matome, kad grįžta misoginija, seksizmo įvairios formos, išpoliai prieš moteris. Tai yra tie dalykai, kai, kai primetamas vėl pirminis lyčių stereotipas, jų vaidmuo. Mes matome, kad visi tie dalykai sukėlė naujas formas kolektyvinių protestų ir paskatino solidarumą pilietinėje visuomenėje. Štai dabar daug ką reikia dar nuveikti. Mes savo pasisakymę kalbėsime apie tris skirtingus lygmenis, kurie pirmiausia – būtų toks, tai yra ekonominis pagrindas tai kriziai, kuris atsispindi lyčių klausimų sprendimuose. Mikrofonas veikia, sako kalbėtojas. Taigi reakcija į finansinę ir ekonominę krizę. ES pasirinko neoliberalią griežto taupimo politiką pastaraisiais metais. Ir mes pastebėjome, kad tuo būdu moterų socialinis, ekonominis e, e, vaidmuo sumenko, moteris ekonomiškai labiau nukentėjo. E, ekonominė krizė buvo aptarta ir žiniasklaidoje, ir akademiniuose sluoksniuose jų padėtis tikrai buvo probleminė. Visa krizė buvo labiausiai patirta tų vidurinių sektorių. Šiek tiek lengviau buvo pramonės sektorija, buvo pasirinkti dominuojantis sektoriai, mes juos stebėjome, kur daug nedirbančių moterų. Ir nuo pat 2007 metų patyrė sunkumus, negavo pilnų darbų užmokesčių ir panašiai. E, moteris daugiausia prarado darbo vietų arba dirbo menkai apmokamą darbą. Moterų darbas buvo nepakankamai vertinamas. Moteris negavo pašalpų, joms nebuvo užtikrinamas pakauk, pakankamas saugumas ir jos net nebuvo registruojamos kaip bedarbės. Tai e, yra darbo rinkos paslėptas potencialas. Tos griežto taupimo programos taip pat palėtė ir prieiga prie sveikatos programų tapo sunkiau, ypač moterims, gauti tas paslaugos, jos buvo labiau diskriminuojamos. E, moteris buvo labiau paliestos tos krizės. Jos buvo didžiausia asmenų grupė, kuri dirbo e, tose sektoriuose, kur darbo užmokestis menkiausias, kur garantijos mažiausios. Taip pat pakilo e, dar į aukštesnį lygį seksisninis smurtas. E, moteris darbuotojos neturėjo praktiškai jokių teisių įmonėse. Kalbant apie e, ekonominę krizę, tos, tas tradicinis lyčių vaidmuo buvo vis labiau iškeliamas e, į pirmą vietą tos patriarchalinės diskriminavimo struktūros labiausiai palėtė ir darbo rinką pirmiausia, tačiau buvo plačiau kalbama ir apie seksualumą, apie reprodukcinės teisės, apie lyčių teisės. Tai yra tai buvo svarbiausi dalykai, tačiau moteris vis ėmė patirti daugiau smurto ir moteris daugiausiai visokių išpolių patyrė lyties pagrindu. Socialinė neligybė jos vis daugiau patyrė ir dėl, visą tai dėl tų mūsų turimų patriarchalinių struktūrų. E, nuo seksualinių išžeidinėjimų, neapykantos kalbos internete e, siekėte išpoliai iki kitokio tipo išpolių. Apie 50 metų moteris patiria tą patį smurtą. Viena iš 20 moterų būna išprievartauta e, vien kartą gyvenime. Dešiniosios kraštutinės vyriausybės yra Austrijoje, Vengrijoje ar Lenkijoje e, kalba apie patriarchalinės vertybės. Vispirietinės visuomenės tose šalise e, bandė kovoti prieš tai. Lenkijoje kilo protestas, e, moterų žygiai mot... prasidėjo Europoje. Ir taip pat buvo atskleistos, e, atskleista vairi informacija susijusi e, su mūsų judėjimo atsiratimu Frauenvolksbegeren Austrijoje. Moteris nesutinka su to, kad jos neturi tokių pačių teisių kaip ir kiti visuomenės nariai. Taigi, moterų teisės reikia ginti. E, e, kovojant už moterų teisės, be abejo, reikia moteriams palikti teisę spręsti dėl savo kūno. E, ir galėtume čia pažvelgti į Airijos pavyzdį, kai didelė dauguma visuomenės 66,4 procentų visuomenės narių balsavo už tai, kad būtų legalizuota prieiga prie neštumo nutraukimo tik 27 e, metų amžiaus vyras sulaukęs buvo e, apkaltintas išprievartavimu. Ir sep... jis sulaukė kaltinimų už 70 metų moters. Ir 2016 metais e, procesas tęsiasi ir e, intern, e, kovoti būtina toliau už tas teisės, nes nepykantos kalboms taip pat turi būti užkirstas kelias. Austrijos situacija. E, parlamento nariai Siket Maura iš Žaliųjų partijos gavo misogininių žinučių į savo privačią Twitterio erdvę. Jai buvo neleista teisiškai persekioti tų žinučių siuntėjų. Kad ir kaip tai būtų šokiruojančia, šokiruojančiai atrodytų, šmeištu buvo apkaltinta ši moteris, o tuo tarpu nekaltu buvo paskelbtas tas asmo, kuris siuntė tas įžeidžiamas žinutės. E, moteris kartais paliekamos pačios vienos su savo problemomis. Jos e, turėtų kalbėti, netilėti ir kovoti su tomis struktūromis. Maura pradėjo e, kampanija kovos su tokiais neapykantos pasireiškimais, kai žmonės užpuolami žodžiu. 30. E, e, didžiulis parašų skaičius buvo surinktas per 38 valandas. Taip, globalus solidarumas yra būtinas ES, būtina kovoti už moterų lygybę. Ir tai yra svarbu kaip niekada anksčiau, ypač kalbant apie moterų integralumą, moterų seksualinę ir reprodukcinę sveikatą. Moterų teisės ir vyrų teisės. Be abejo, tai domina visus, kalbant apie politinį dalyvavimą, apie demokratinės institucijas. Mes girdėjome daug pavyzdžių iš vairių valstybių narių. Tai kalbėti reikia ne apie tas dvi valstybės, bet matėme, kad ir kitose šalise vyksta vis daugiau procesų e, ir kad bandoma nutildyti tuos, kurie kalba apie moterų teisės. Dalyvavimas politiniam diskursė, teisėkūros procesai tampa sunkesni ir kartais net e, nepasiekiami. E, nepasiekiami tokioms grupėms, kurie, kurios kalba apie lyčių lygybę, apie moterų teisės. Norėčiau pavyzdį pasakyti, Austrijos vyriausybė pradė, atsisakė teisėkuros projektų vertinimo lyčių pagrindu. Kartais net opozicinės partijos e, įsitraukia parlamente į tokius procesus. Bandoma e, įvesti naują darbo valandų aktą, kad atsirastų 12 valandų darbo diena vietoje egzistavusių 10. Tai be abejo turės neigiamą poveikį dažniausiai moterims. Tai yra dar vienas nedemokratinio proceso pavyzdys. E, Taip pat patiriami biudžeto mažinimo veiksmai E, sprendžiant panašius klausimus. Nauja vyriausybės koalicija 17 metų gruodį e, susidūrė su tuo, kad daug asociacijų, nevyriausybinių organizacijų reikalavo lygių teisių moterims. Daug kas nebesprendžiama federalinių lygmenių. EPP e ir, ir, ir jų koalicijos partneriai sutiko sumažinti finansavimą programams, kurių tikslas yra kovoti už moterų lygybę or, įvairios organizacijos ir politinės jėgos e, pateikė apie 30 iniciatyvų, kur kalbam apie moterų teisės ir dažnai tos teisės ir toliau yra puolamos. E, būtina matyti ilgalaikę perspektyvą, renkti diskusijas tais klausimus. Jeigu diskutuojama apie moterų teisės, dažnai jos būna tokios su uh, misoginijos atspalvių, su religiniu atspalviu, pažiūrėjau, kalbam apie musulmonų mergaitės ir panašiai. E, sumaišomi krūvon visi dalykai ir tokiu atveju labai sunku tokių kompleksinių klausimų vienu ar kitu rasti racionalų sprendimą. E, kartais pasit pasitelkiamos toks stereotipinis požiūris į tai, kokį vaidmenį turi vaidinti viena ar kita lytis. Net oficialiai vyriausybės susiturinme e, yra pareikšta, kad moteris turi būti moteris. Ta ideologinė linija paliečia visos politinės rytis. Pavyzdžiui, e, kai siūloma paskelbti gairias lyčių lygybei skatinti, tai matome, kad e, jas irgi bandoma atskiesti, sumenkinti, sakytume, ir grįžtumėm šeštą dešimtmetį. Pilietinių visuomenių, pilietinių teisų judėjimai, nevyriausybinės organizacijos e, mato, kad jos atskiriamos nuo teisėkūros proceso, kad mažiau gali pareikšti savo nuomonę. Austrija matoma, kad susiaurino savo požiūrį į lyčių lygybę ir nebelaiko jo tokiu svarbiu. Prieš keletą dienų matėme tokių sprendimų feministinės ir pilietės visuomenės grupės ir daug, įs, daug e, šiaip e, asmenų, asmenybių jaučia nerimą dėl tokios situacijos, nes išvelgiama į realias e, aplinkybės, kada savo teisėmis žmonės gali pasinaudoti, o kada ne, bet tai yra ypatingai svarbu. To, kai kurios vyriausybės sąmoningai ar nesąmoningai bando apriboti moterų teisės. Mums tai reiškia izolacija Turkijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, išpoliai rengiami nuolatos prieš pilietinės visuomenės organizacijas. Ir tai buvo vienas iš žingsnių siekiant to grįžimo atgal. E, dažnai kartais net nekalbama apie pagrindinės teisės. Visuomenėje stengiamasi, stengiamasi pa, pakeisti įstatymus taip, kad jie būtų pritaikyti vienai ar kitai visuomenės grupiai. Tiek žmogaus teisų atžvilgių tą matome, tiek moterų teisų atžvilgių, kad būtų galima pateisinti diskriminaciją ir panašiai. Mums reikia tokių uh, sprendimų, kurie palengvintų galimybę pasinaudoti turimais teisės aktais. Mums būtina solidarumu pagristi sprendimai. Ir įvairios asociacijos. E, tačiau nevyriausybinės organizacijos mato, kad teisės aktai gyvenami tiesiogiai ir tie teisės aktai decentralizuoja primtą valdžią. Ir e, labai politizuojami paprasti sprendimai, e, reikalingi socialiniai, socialiniai pasikeitimai. Moterų teisų griovimas ir solidarumo griovimas nėra geri sprendimai. Tai dar labiau menkina tą, taip trapiai formuojame Europos identitetą. E, stiprindami žmogaus teisės, moterų teisės, mes stipriname Europos identitetą. Tas identitetas ir demokratiniai santykiai nebus įmanomi, jeigu nebus neįsigalės lyčių demokratija. E, mes manome, kad būtina ekonominės ir socialinės struktūras formuoti neremiant jų e, lyčių E, neligybę. E, populizmas taip pat liečia ne tik viešas erdves ar, ar laisvės. Taip pat e, reikia pasakyti, kad kasdien mes patys kiekvienas susidurėme su tuo, mes tai jaučiam savo gyvenime. Ačiū. Uh, <clears throat> thank you, thank you very much. And now I would uh, like... Dėkoju. Dabar žodis poniai Katrin Tarmasen, reprodukcinių teisų centro Šveicarijoje atstovė. Gerbėmėjai Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, labai džiaugiuosi, kad esu pakviesta į šį komitetą tam, kad pasisakyčiau e, šiuo svarbiu klausimu. Reprodukcinių teisų centras yra, e, dirba tiksliau penkiose regionuose e, reprodukcinių žmogaus teisų, moterų teisų srityje. Mes rengiame dokumentus dėl moterų teisų pažeidimų, taip pat gebėjimus stipriname ir teikiame pagalbą teisininkams. Šiandien savo trumpame pasisakymę norėčiau trumpai aptarti, kodėl mums yra toks aktualus tas žingsnis atgal, ypač seksualinių ir reprodukcinių teisų srityje. Pirmiausia, pasakysiu, jog svarbu priminti, kad visos valstybės narės ratifikavo pagrindinės tarptautinius susitarimus šiuose srityse. Tarptautiniai žmogaus teisų teisės aktai aiškiai nurodo, kad reikia imtis veiksmingų priemonių tam, kad veiksmingai būtų žmogaus teisės apsaugotos. Nu, žmogaus teisų pagrindiniai principai yra nežengimo atgal taip pat vadinamieji principai. Tai reiškia, kad valstybės narės negali patvirtinti tokių priemonių, e, kuriomis būtų sumenkinamas apsaugos lygis, pavyzdžiui, reprodukcinių moterų teisės rytyje tokios priemonės pažeistų valstybių žmogaus teisų įsipareigojimus. Valstybės narės turi e, siekti didinti arba bent jau užtikrinti žmogaus teisų apsaugos lygį tą patį. Negalima žengti žingsnių atgal ir sumenkinti apsaugos lygio. Dabar yra regresuojantis sprendimai priimami dėl reprodukcinių teisių, o tai pažeidžia valstybių įsipareigojimus tartautinius. Šis žingsnis, at, tie žingsniai atgal ir regresavimas e, įvairiomis formomis pasireiškia. Pirmiausia, pavyzdžiui, e, regresuojantis įstatymai ir politikos sprendimai yra priimami, taip pat teismo sprendimai. Taip pat e, girdime šios tokio pat pobūdžio retoriką, pavyzdžiui, pareiškimus, o tai aišku kliudo moteriams pilnai pasinaudoti savo žmogaus teisėmis. Žmogaus teisų pagrindinių vertybių standartai yra mums labai svarbus, taip pat svarbus mūsų visuomeniai, mūsų stabilumui. Todėl labai svarbu, kad ES imtųsi priemonių tokiems veiksmams užkirsti. Dabar matome, kad einame atgal, regresuojama yra seksualinių ir reprodukcinių su sveikata susijusių teisų srityje ES. Labai svarbu vis dėlto pabrėžti, kad esama ir pažangos. Dažnai, pavyzdžiui, mūsų visuomenėje, visuomenėse, e, kai yra pasiekiamas progresas, tuo pat metu šiek tiek yra ir regresuojama paraleliai kitose sritise. Pavyzdžiui, buvo per pastaruosius keletą metų buvo tos pačias lyties santokos legalizuotos Airijoje, Maltoje, Suomijoje, kitose valstybėse narėse, bet lygiai tuo pat metu kai kuriuose, to, pavyzdžiui, Airijoje yra vienas iš e, labiausiai ir griežčiausių abortų įstatymų priimtas. Be to dar paminėti galima Prancūziją, Luksemburgą, Belgiją. Taigi viena vertus yra e, siekiama pažangos, o kita vertus žengiamas žingsnis atgal. Ir pavyzdžiui, LGBTI srityje tą patį galima užfiksuoti. Taigi, regresuojantis sprendimai egzistuoja ir kaip, pavyzdžiui, seksualinės ir aptautinės ir sveika, su sveikata susijusios teisės e, regresuoja. Kokie konkretūs pavyzdžiai? Pavyzdžiui, yra e, kai kuriuose valstybėse narėse kontracepcija ribojama. Tarkime, Lenkijoje yra įstatymais numatomi papildomi reikalavimai e, dėl išrašymo tokių vaistų. Taip pat ir teismo, teismo procesų atveju buvo, pavyzdžiui, Prancūzijoje uh, kai buvo bandoma apriboti prieigą prie kontraceptikų. Pavyzdžiui, buvo e, sakoma, kad kai kurie gydytojai turi teisę atsisakyti išrašyti kontraceptinius vaistus dėl savo religinių įsitikinimų. Kai kuriuose šalise nuolat bandoma uh, apriboti moterų teisės į neštumo nutraukimą remiantis nacionaliniais įstatymais. Tikriausiai žinote, kas vyksta Lenkijoje, kokia kova dėl legaliaus neštumo nutraukimo vyksta Lenkijoje. Na ir be to dar Lenkijoje, pavyzdžiui, yra bandoma dar labiau apriboti teisę į abortą šiuo metu parlamente, tiksliau bus greitai rengiamas įstatymas šiuo klausimu. Rytų Europos šalyse tiek ES valstybėse narėse, tiek kaimininėse šalyse bandoma yra regresuojantis e, procedūriniai sprendimai priimami dėl apribojimo teisės į abortą. Pavyzdžiui, Slovakijoje, Makedonijoje. Tos naujos kliūtis e, prieštarauja PSO gairiams. Taip pat e, čia nėra laikomasi moterų žmogaus teisų ir taip pat diskriminacinė veikla yra propaguojama. Dar be to, kai kuriuose valstybėse seksualinių ir reprodukcinių teisių srityje irgi yra žengiamas žingsnis atgal, pavyzdžiui, kai diskriminaciniai politiniai sprendimai priimami. Pavyzdžiui, per referendumus ar įstatymus bandoma apriboti šeimos apibriežti, pavyzdžiui, bandoma šeimą apibriežti kaip vyro ir moters santoka ir tuo pat metu uždrausti tos paties lyties santokas. Na ir be to, kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Prancūzijoje buvo bandoma parengti, tiksliau, atitinkamai e, orientuoti švietimo sistemą, pavyzdžiui, kai dėstoma e, yra e, remiantis e, lyties sampratomis. Tai čia būtų tik tai keletas tokių ryškiausių pavyzdžių, kai yra pažeidžiamos seksualinės, reprodukcinės ir su sveikata susijusios teisės. Tačiau nepamirškime, kad dažnai yra tiesiog užsipuolama apskritai lyčių lygybė, lygybės idėja. Pavyzdžiui, visai neseniai matėme, kad buvo užsipuolama ir Stambulo konvencija, kuria yra siekiama kovoti su smurtu namuose bei smurtu prieš moteris. Taigi atsiranda tokie prieš lyčių lygybę ir prieš žmogaus teisės nukreipti judėjimai. Atsiranda tokios kampanijos, net ir politiniai judėjimai kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Slovakijoje ir Bulgarijoje. Tokie politiniai judėjimai padarė įtakos ir parlamentui bei vyriausybei jų teisėkuros procesams. Kaip kad girdėjome iš ankstesnių kalbėtojų, Europos Sąjungoje taip pat mažėja pilietinės visuomenės erdvė, o tai aišku turi poveikio e, moterų seksualinių ir reprodukcinių teisų gynėjų organizacijų veiklai. Yra mažinamas NVO finansavimas, taip pat, pavyzdžiui, yra apribojama žodžio laisvė arba susirinkimų laisvė tokie regresuojantis sprendimai turi neproporcingai didelį poveikį žmogaus e, sričiai, žmogaus teisų sričiai bei taip pat moterų teisų sričiai. Na ir pabaigai pasakysiu, kad moterų seksualinės, reprodukcinės ir susveikata susijusios teisės yra, tiksliau, joms nuolat kyla pavojus. Ir dabar egzistuojant tokiems, tokioms regresuojančioms tendencijoms, labai svarbu, kad Europos parlamentas patvirtintų rezoliuciją dėl žmogaus teisų, moterų teisų ir ypač seksualinių reprodukcijų ir sveikata susijusių teisų. Dėkoju už tai, kad manęs išklausėte šiandien. Ačiū. Na, o dabar žodis poniai Virginijai Lambak. Ji yra Europos lyčių lygybės instituto direktorė. Prašau. Thank you very much and I'm in particular. Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad e, parlamentas ir moterų e, teisų komitetas svarsto tokį svarbų klausimą. Ta reiškinį stebime jau nuo krizės. Ir atrodo, kad šiandien kalbame, e, svarstame dvi temas lygia greta. E, kalbame apie tai, kad moterų teisės yra žmogaus teisų dalis. Kita tema tai e, pavojus kylantis lyčių lygybei. Galiu tik pritarti visiems jūsų išvardintiems pavyzdžiams ir pasakyti, kad iš žmogaus teisų perspektyvos, moterų teisės, reprodukcinės teisės, jeigu jos nukenčia, tai priliksta mm, skaudžiausiam žmogaus teisų pažeidimui. O lyčių lygybė ir žmogaus teisės, jeigu kalbame apie reprodukcinės teisės, aiškiai matome, kas pažeidinėjama, nes žmogaus teisės yra apibrieštos ir nustatyti minimalų standartai. Ir galima pasiž... patikrinti, kokios teisės neužtikrinamos, kokiu mastu jos negyvendinamos ir tokiu pagrindu kreiptis į teismą ir reikalauti konkrečių priemonių lyčių lygybės atveju nėra aiškiai apibrieštų e, standartų reikalavimų, yra spragų, taip pat matome, kad yra pavyzdžiui, kai, kai kurių visuomenės grupių moterų, kurios yra didelė visuomenės dalis, kaip jų galimybės yra neužtikrinamos, pažeidžiamos, kaip kaip neįgyvendinamos jų galimybės. Todėl turime žengti tolesni, to, tolimesnius žingsnius, kai kalbame apie lyčių lygybę. Norėčiau priminti, kad egzistuoja lyčių lygybės indeksas. Tai nė, nėra grinai žmogaus teisų aspektas bet e, tai informacija apie tai, kiek pasiekia valstybės įgyvendinamos įvairius su žmogaus teisų užtikrinimus susijusius dokumentus. Negalime visko nagrinėti iš žmogaus teisų perspektyvos. Galbūt pamanate, kad nuo 2006, tai yra jau dešimtį metų, pradėjome šią sritį tirti ir matome, kad dar turime informacijos dar iš laikotarpio prieš krizę ir matome, kur tas regresas yra stipriausias mm, mm moteris ir šeima. Vertinant padėti šeimoje, kiek laikas, kurį moteris skiria būtiniams reikalams. Ry moteris daug daugiau laiko, na, negalima sakyti, išvaisto, bet išnaudoja šeimos reikalams ir pamirštamos e, kitos gyvenimo sritis. Galime pakalbėti apie jaunas moteris, buvo kalbėti apie skaitmeninimą. Dabar e, baigiame renkti apžvalgą, kurią, kurios paprašė Austrija pirmininkavimo metu. Matome, kad ir paaiškėjo, kad 11 E, procentų moterų nenori e, rašyti žinučių apie politiką arba skaityti straipsnių politinėmis temomis, nes joms yra grasinama dėl to. Galima sakyti, kad jos turi teisę į tai, tačiau dėl savo socialinės darbo atvarkės jos bando sumažinti, sumenkinti savo įtaką. Abu kalbėtojai akcentavo keletą dalykų, kurio, kuriuos mūsų institutas norėjo aptarti su jumis. Sum, pavyzdžiui, sumažėjęs politinis įsipareigojimas lyčių lygybės e, siekimui. Matome, kad daugelį ES dokumentų lyčių lygybė vos kur nors užminima, tik bendrais bruožais yra nuorodos į ją. Ir jeigu Na, žmogaus teisų standartai egzistuoja, yra kažkoks pagrindas jų vertinimui. Tačiau apie lyčių lygybę kalbame labai abstrakčiai. Nėra politikos, nėra lyčių aspektų pagristų uh, rodiklių. Todėl neįmanoma tiksliai vertinti situacijos. Jeigu vertiname politinį įsipareigojimą, uh, Ir jeigu žinome, kad tai yra naudinga to aspekto integravimas, kad tai naudinga visuomeniai, jeigu mes to neįvertiname, kaip mes rodysime piliečiams, kad tose konkrečiose šalise, kurios buvo minėtos, elgiamasi neteisingai. Kaip pateikti argumentus pilietiniai visuomeniai, jeigu nėra viso, visų šių aspektų apibrieštų. Kitas dalykas e, - lyčių lygybės institucijos susijęs su žmogaus teisėmis turime štai ką. Buvo paimta direktyva dėl visų rūšių diskriminacijos panaikinimo ir jau nuo krizės mm, metų mes palengėme, parengėme apžvalgą Lietuvai pirmininkaujant dėl institucinių mechanizmų šios ryties. Tai yra ES tarptautinių įsipareigojimų dalis. Es yra įsipareigojusi kiekvienais metais peržiūrėti ir Junktinių tautų moterų teisų komitetui parengti ataskaitą. Mes tai ir darome kasmet. Ir matome, kad prisidengiant krize kelios vyriausybės nusprendė e, sutaupyti pinigų biudžete. Ką tai reiškia? Lyčių lygybės institucija, taip pat institucija kovai su diskriminacija, čia kalba įtura apie reprodukcinės teisės, susijėjo su kitomis institucijomis kovojančiamis su viso, visų rūšių diskriminacija. Ir kas vyksta lyčių lygybė susijęjama su, pavyzdžiui, lytis ir e, amžius, lytis ir negalė. Lyties aspektas nyksta, dinksta. Ir jeigu negalime to įvertinti, negalime pasakyti, kiek ES institucijos, e, kiek Europos valstybės yra investavę į tai, tos institucijos nyksta ir tai pagrindas viską ignoruoti. Su lyčių lygybės ir tie dirbančiomis institucijomis nėra tariamas, apie tai kalbėjo prieš mane kalbėję e, atstovai. Galiu paminėti Pekino veiksmų platformą, jungtinių tautų konvenciją ir es yra įsipareigojusi teikti ataskaitas. E, reikalingi ekspertai, akademikai, socialiniai partneriai, jų indėlis, moterų teisų organizacijos, lyčių lygybės organizacijos, gali būti ir vyrų teisų, lyčių lygybės organizacijos. Ir vyksta nuolatiniai susitikimai, kuriuose turi vykti konsultacijos. Reikia konsultuoti su NVO, kad išsiaiškintume, ką darome blogai. Kodėl indeksas e, signalizuoja, kad vyksta grįžimas atgal. Ir tos institucijos. Tiesiog yra automatiškai pažymima, kad visi reikalavimai įvykdyti, bet, bet jeigu norime išsiaiškinti, kas tiksliai vyksta ir sužinoti, kodėl migrantų integracija nevyksta arba vyksta lietai, turime konsultuoti su žmonėmis, kurie to užsima, tačiau to nėra. Toliau poveikis. E, sunku e, išsiaiškinti, kokios konkrečiai lėšos e, skiriamos lyčių aspektų finansavimui. Visų trijų lyčių. Jeigu nebandysime užpildyti spragų, kurios egzistuoja toje srityje, nesužinosime, kaip konkrečiai panaudojamos es biudžeto lėšos ir neišsiaiškinsime, ką dar reikia daryti, kad tos spragos būtų užpildytos. Finansavimas. Esame parengę ataskaitą apie lyčių aspekto e, finansavimą biudžete. Nagrinėjame ES fondus ir ypač nagrinėjame du fondus - Europos socialinį fondą ir Europos regioninės plėtros fondą. Bandome aiškintis, kaip geresnis darbas lyčių lygybės užtikrinime ir geresnės galimybės derinti profesinį ir šeimos gyvenimą atneštų daugiau galimybių moteriams, kurioms tų galimybių trūksta. Ir matome, kad tose mm, fonduose, biudžetuose nėra atskirai lyčių aspektų skirtų lėšų nes tuomet, jeigu lėšos būtų numatytos, galima būtų pasakyti, kad jeigu darome kažkokį veiksmą, tai yra naudinga visuomeniai. Skaičiau parlamento pasiūlymus dėl daugiametės finansavimo programos ir FAM komitetas teikia labai daug pasiūlymų. Yra, egzistuoja reikalavimas lyčių aspektą integruoti į visas politikos sritis, nes mes esame dvi, trys skirtingos lytis ir visi gyvename Europos Sąjungoje. Tačiau lyčių aspektą integravimo nėra. Jeigu pakalbėsime apie tvarios plėtros tikslus ir lyčių lygybė yra vienas iš tvarios plėtros tikslų, tai daugiametėje finansavimo programoje to nėra. Dvigubas požiūris. Tikriausiai prisimenate, kad paskutinėme dokumente ir buvo apie tai užsimenama jeigu išlieka spragų lyčių aspekto užtikrinime, tai lyčiai, kuri yra nepalankioje padėtyje, turime skirti daugiau priemonių. Pavyzdžiui, galbūt įtraukti daugiau vyrų į e, rūpybos slaugos sektorių ir, ir išsiaiškinti, pavyzdžiui, kodėl daugiau berniukų nebaigia mokyklos. Tas dvipusis požiūris dinksta. O jei panagrinėsime skiriamas lėšas. Tai moteris buvo e, priskiriamos pažeidžiamai grupiai. Bet ar mes visos, visi esame pažeidžiamos grupės nariai? Visi turime galimybių ir visi turime nešti savo indėlį, nes esame visuomenės dalis. Taigi to taip pat pasigendame. Užbaigdama noriu pasakyti, ką mes Europos lyčių lygybės institutas darysime, kad suteiktume priemonių parlamentui ir ES institucijoms įvairioms ateityje. Dirbame ir 2020-aisiais baigsime renkti, baigsime projektą, nes jungtinės tautos e, pažymės 20-metį po Pekino platformos, veiksmų platformos įkūrimo. Kal, kalbame apie tai, kaip veiks institucijos, kokios vyriausybinės struktūros imsis veiksmų, nes yra struktūros, kurios privalo rūpintis lyčių aspektu, užpildyti egzistuojančias spragas. Mes parengsime ataskaitą, kad tai atskleistume. Ir panašu, kad ta ataskaita atrodys liūdnai įvertinant tai, kas pasiekta ir įvertinant lyčių lygybę užtikrinančių struktūrų darbą. Uh, Pasižiūrėkite mūsų svetainėje, mes turime daug informacijos apie šalis, ne tik tos, kuri buvo minėta šiandien, ne tik apie tas šalis, kurios minėta šiandien, bet ir apie kitas. Galite sužinoti, kas vyksta šalise, lyčių aspekto integravimo kontekste. Taip pat ten yra informacijos apie Pekino platformą, apie moterų teisės, vaikų, mergaičių teisės. Ir tai bus ataskaita Europos apie Europos Sąjungą, kuri bus pristatoma jungtinėse tautose. Ir e, lyčių aspekt, biudžetas lyčių aspektui, lėšos biudžete yra, teiksime informacijos apie e, egzistuojančias priemonės internete, kaip galima sekti, kokiu būdu skiriamas finansavimas lyčių aspektui. Ir jeigu turite kokių idėjų, pasiūlymų, parašykite mums informacija yra internete, mūsų svetainėje turime dirbti drauge, nes šitas regresas vyksta. Ačiū Virginijai Langbak. O dabar galimybė nariams pasisakyti. Ir visų pirma, norėčiau suteikti žodį Žuao Pimentalopės pranešėjų šiuo klausimu mūsų komitete. Ačiū. Kalbėsiu gimtąją kalbą, kaip ir esu įpratęs. Visų pirma, atsiprašau, kad vėlavau. Buvau Ample komitete, ten vyko balsavimas, e, esu šešėlis pranešėjas, dėl to pranešimo, todėl negalėjau tuo pat metu būti ir čia. Noriu padėkoti visiems, kurie yra čia šiame posėdėje, taip pat noriu padėkoti svečiams už pasisakymus. paaiškėjo, kad yra daugybė susirūpinimą keliančių aspektų, jie įtraukti į rezoliuciją, dėl kurios balsuosime šiandien po pietų. Rezoliucijos tekstas dar nėra galutinis. Ir čia šiandien buvo išsakyta daug svarbių aspektų. Ir tam rezoliucijos tekstui nariai teikia pasiūlymus, pakeitimus. Pažiūrėsime, koks bus galutinis, galutinio balsavimo rezultatas bet tame pranešime e, bandėme sutilkti dėmesį ne tik į e, problemas egzistuojančias, bet ir aiškintis tų problemų priežastis. Tas pastebimas regresas socialinių darbo teisų srityje, kuris, vy, kuris paveikia visų pirma moteris ir toliau labiausiai joms atsiliepia. E, Nes moteris atsidūrė labiau pažeidžiamoje situacijoje. Net nenoriu pasakyti, kad jos bendrai yra labiau pažeidžiamos, bet dėl, dėl konteksto, dėl susidariusios situacijos taip yra. Ir mano nuomonė, tokia padėtis susiklostė dėl įvairiausių politinių sprendimų, kurie buvo priimti pastaraisiais metais ir dešimtmečiais. Jie apsprendė tą regresą socialinių teisų srityje daugelį Europos šalių. Iš dalies tai apima e, regresą dėl teisų į sveikatos apsaugą, taip pat tai apima galimybę naudotis teisėmis į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, taip pat tai apima švietimo sritį ir per šią sritį mm, e, lytinis švietimas mokyklose, dar viena regresos rytis. Matome, kad bandoma e, neleisti e, dėstyti disciplinų, kurios apimtų kažką daugiau nei vien tik tai e, fizinę žmogaus sandarą. Taip pat bandama, nes tai būtų bandymai apriboti e, ir dėstymą lyčių aspekto temą. Taigi, neatsitiktinai galime susijęti tai su ir su bandymais apriboti darbo teisės, nes e, nyksta nuostatos dėl darbo laiko, griežto reglamentavimo. Žinome, kad dėl to ypač nukenčia moterys. Ir kai bandome skatinti tokią politiką ir pritarėme tokiai politikai, e, dėl to moteris tampa dar labiau pažeidžiamos iš dalies tai prisideda bendrai prie regreso. Būtent tokias mintis bandėme, tokias idėjas bandome, bandėme pristatyti savo pranešime, aiškintis, kas apsprendė, kokia politika apsprendė dabartinį situaciją, kurią konstatuojame. Manau, kad reikia ne tik išsiaiškinti problemas, e, bet ir spręsti jas per teisės aktus. Pranešime, kuris renktas, rengiamas mūsų komitete ir kur, klausime, kurį svarstysime iškart po šio renginio, tai Stambulo konvencijos klausimą, apie tai taip pat kalbame ten, nes tai yra svarbi priemonė. Egzistuoja ir nacionalinės teisės priemonių valstybėse narise, kurios suteikia galimybę kovoti su um, bandymais ap, apkarpyti lyčių lygybę. Reikia konkrečių priemonių bei investicijų į tas politikos rytis, kurias aš ką tik išvardinau. Reikia investicijų į socialinę sritį, tai veiksminga priemonė. Taip pat reikia kitaip vertinti darbo sąlygas, gyvenimo darbo sąlygos, tai ypač svarbu moteriams žinoma. Ačiū, ponė Žapmento Lopes. Dabar Garcija Perės, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu padėkoti ekspertams ir ekspertėms, kurie pasisakė šiame klausime, ypač tą temą, kuri, kurią jau ilgą laiką svarstome mūsų komitete ir kaip gerai pažymėjo ponas Žoao, tai atsispindi mūsų kasdienėme darbe ir viso parlamento darbe, nes buvo kalbėta apie visas rytis apimančius aspektus ir tai yra svarbiausia. Jei jau kalbame apie moterų e, pažeidžiamą padėtį, kurią konstatuojame pastarojo į metu ir regresą moterų teisų srityje, e, tai ypač matosi srityse, kurias aptarė ekspertai, pavyzdžiui, ekonominės rytis ir taip pat teisų užtikrinimo sritis. Pranešimuose, kuriuos rengėme nekartą, tai akcentavome. Kalbame apie tai, kaip tą klausimą, kaip tą problemą spręsti po ekonominės krizės. Būtent griežto taupimo politika, kokiais atvejais dėl viešųjų paslaugų mažinimo ir davė tokį rezultatą nes e, susilpnėjo pastangos vykdyti ryčių lygybės politiką, tai susijęs su galimybė naudotis sveikatos apsaugos paslaugomis, e, darbo rinkos teisėmis, nes tos teisės, tos tas darbo rinkų reglamentavimas pasikeitė. E, e, atsirado didesnis pažeidžiamumas, darbuotojai prarado dalį teisių, ypač tie, kuriems labiausiai tų teisių reikia. Ir be abejo, Matome, kad ir tai, tai iš dalies kaip ir išpolis prieš moterų situaciją, moterų teisų apkarpimas. Taip pat galime kalbėti apie moterų dalyvavimą įvairiose sritise. Arba tas dvigubas pažeidžiamumas, kurį akcentavome ne, ne kartą. Moteris mažumų atstovės, moteris su negale, moteris gyvenančios kaimo vietovėse. Ir kaip matome, regresas matosi aiškus, nes pasigendame programų, kurios būtų skirtos būtent toms visuomenės grupėms ir, ir ypač akcentuoti lyčių lygybės aspektą. Pritariu tam, kas buvo pasakyta apie švietimą ekspertų, ypač apie litinį ir reprodukcinį švietimą. Pastaruoju metu, praėjusią savaitę, mano šalyje e, buvo rodamas reportažas apie galimybę paaugliams gauti informacijos <clears throat> ir apie įgalinimą šiais klausimais. Ir matome dabar, kokią žalą, kokia žala buvo padaryta. E, pavyzdžiui, galime kalbėti apie lengvą prieigą prie pornografijos ir kaip toks faktas veikia žmonių asmeninius santykius, seksualinius santykius, kaip e, vyro ir moters vaidmuo formuojasi. Tai susiję su lytiniu švietimu, net, bet ne, apima ne tik lytinius santykius, bet ir tarp asmeninius santykius ir galimybę socialinėme kontekste. 21-ame amžiuje Europoje paauglės mergaitės kalba apie tai, kad tos tie santykiai keičiasi ir kad tas galios pozicija, vyrų užimama galios pozicija persikelia ir į seksualinius santykius. Taip pat tai, ką akcentavome kalbėdami apie reprodukcinės teisės ir sveikatos, ap, teisę į sveikatos apsaugą. Nekartą akcentavome, kad kai kuriuose šalise yra aiškus regresas šioje srityje ir noriu pabrėžti, kas yra svarbu ne tik politinėme kontekste, bet ir pilietinės visuomenės kontekste, kad iškovotos teisės nėra dar savaime garantuotos teisės. Mano šalyje, Ispanijoje, buvo bandymų pakeisti statymą dėl aborto. Buvo bandoma grįžti į ankstesnių e, epochų įstatymus. Tai tikrai kelia susirūpinimą. Mūsų vaikai, mūsų mergaitės turės mažiau teisų negu mūsų mamos. Todėl reikia, kad ne tik politikai, politikė suvaidintų tinkamą vaidmenį, bet ir pilietinė visuomenė. Vilties aš turiu. Viltis ne, ne, nenyksta, kai matau, kad tūkstančiai moterų, merginų eina į gatves, e, siekdamos pademonstruoti savo solidarumą su moterimis kitose šalise. Mačiau, kad, manau, kad lyčių lygybės politika turi būti politinės darbo tvarkės dalis, mūsų darbo dalis. Ir kai matau tuos vaizdus, tikiu, kad ne viskas prarasta. Todėl linkiu sėkmės, tikiuosi, kad jūs pasisemsite įkvėpimo iš to taip pat. Ir akivaizdu, kad politinėme kontekste turime taip pat dirbti toliau šioje srityje. Ačiū. You, now... Ačiū poniai Garcia Perez. Ponas Mechta, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat atsiprašau už vėlavimą, e, nes jau išklausyt visų kalbėjusių, bet norėčiau e, Eigę atsoviai užduoti e, klausimą. Aš manau, kad čia mūsų moterų komitetas yra pakankamai reaguojantis į situaciją, bet reikėtų reaguoti galbūt dar labiau. Tai būtų mano pirmoji pastaba. Antra, Aš galbūt pernelyg prancūzas, prancūziškas, pernelyg e, gerai įsivaizduoju, kas yra pasaulietiškumas pagal e, prancūzišką auklėjimą. Mano tai yra pirma kadencija Europos parlamente, vyksta demokratinė diskusija. Ir manau, kad koridoriuose čia parlamente yra labai daug e, įvairių religijų atstovų. Ir aš manau, kad tai taip pat turi įtakos tom situacijos suprastėjimui. Keista, kad niekas apie tai nekalba. Aš girdžiu, kas kalbama, bet Italija, Ispanija, Lenkija, jų atstovų religinių yra daug čia parlamente. Ir vyksta bandymai vėl kvestionuoti teisę į abortą. Aš manau, kad bažnyčia nežiūri abejingai į šito klausimo sprendimą. Mes Prancūzijoje labai jautriai žiūrime šios klausimus. Mes sakome, kad kas priklauso religijos ryčiai, tai turi likti privataus sektoriaus reikalas, tai turi būti privatus žmogaus pasirinkimas ir mes negalime leisti, kad religijos žmonės mums diktuotų teisės aktus, jokių būdų. Aš norėčiau paklausti, ar dirbate prie kokio nors modelio, kuris padeda jums kovoti su melagingomis žiniomis, fake news internete. Kalbant, pažiūrėjau, apie abortą, tai ta, tas iniciatyva būtų labai aktuali, reikėtų Europos komisiją pastumėti, priimti teisės aktus šioje srityje, nes labai daug melo, labai daug e, dezinformacijos ir aš manau, kad mums tenka pareiga priimti teisės aktą šioje srityje. Reik, negalima leisti visiems rašyti ir sakyti, ką tik nori apie neštumo nutraukimą. Tai yra ta teisė, kurią turi turėti kiekviena moteris, jeigu jai to reikia. Dėkoju. Thank you, Mr. Pirmininkė, ačiū ponui Marta. Prašom, žodis jums. Ana Get, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū mūsų ekspertams. Jūsų pranešimai dar kartą patvirtino bendras tendencijas. Patvirtino tai, ką aš mačiau ir jutau pastaruosius trejata metų lyčių lygybės rytyje. Matome, kad ta lyčių lygybė traukiasi, patiria regresą. Tai matyti ir Švedijoje prieš 14 metų aš tapau Europos parlamento nare ir mačiau, kokia situacija buvo, kokia jinai yra dabar. E, ta pažanga prasidėjo po truputį ir ji nebuvo labai didelė, bet jinai buvo. Moterų klausimai būdavo įtraukiami į darbo atvarkę, mes diskutavome apie e, įvairius reikalus tokius, taip, tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, prekyba moterimis, seksualinės paslaugos įvairius ir panašiai. Ir aš dabar matau, kad tų klausimų neatsisakoma, bet tie klausimai ir toliau e, aptarinėjami, bet pažangos nebepasiekiama. Pavyzdžiui, Eigė vadovė pateikė mums ir statistinių duomenų šiek tiek. Mums tie duomenys reikalingi, mums reikalingi tikslai tokie, kokie galėtų būti išmatuojami, kad galėtume pamatyti, kur pažanga pasiekta, o kur patirtas regresas. Dažnai mūsų pašnekovai dažnai vyrai komisijoje ar taryboje e, siekia kontroliuoti darbo atvarkę. Ir aš manau, kad čia Eigė gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Tai yra svarbi agentūra. Eigė nuolatos turėtų priminti, kad tie klausimai turėtų būti keliami, mums reikalinga ši agentūra, šis institutas, mums reikia statistinių duomenų, mums reikia uh, surinktų duomenų, kuriais galėtume naudotis. Nes mes, politikai, čia galime suvaidinti svarbų vaidmenį. Mums e, tų statistinių duomenų mūsų darbui reikia. Na, nenoriu kalbėti vien pesimistiškai. Aš tikiuosi, kad tolesnis mūsų darbas bus geras, kita kadencija bus geresnė, komisija bus pažangesnė ir kad pavyks pasiekti daugiau. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju kolegijai Anai, o dabar Noriu mūsų ekspertams suteikti žodį. Ponui Kristianui Bergeriui iš pradžių ir jo kolegijai, kolegijai Jamberg. Jager, atsiprašau. Dėkoju, sako ponė Jager. Apie lygybę kalbant buvo daugas pasakyta. Buvo pasakyta, kad pažangos mažiau ir mes kaip tik kalbame apie tą problemą. įvairios kraštutinės dešiniosios pakraipos populistinės partijos kalba apie galimybę rinktis visą laiką. Ir visą laiką sakoma, kad visos moteris gali rinktis galimybę nedirbti, likti šeimoje. Tai štai, kaip jie mato moterį. E, nekalbama apie vertybės, apie jų lygybę, bet tol, kol egzistuoja skirtumas, tarp, pavyzdžiui, tarp darbo užmokesčių vyrų ir moterų, tarp pensijų, e, tol, kol moteris stumiamos tik šeima užsimti, tik vaikus gimdyti ir auginti, tai nežinau, ar galima kalbėti apie lygias teisės. Mes savo judėjimo srityje norime kalbėti apie tikrą lygybę. Mes norime, kad vertybės būtų vienodos ir taikomos visiems. Taigi mūsų iniciatyva yra aiški. Sakoma, kad pavyzdžiui priežiūra, švietimas e, ir kitos rytis, kurios matomos kaip moterų veiklos rytis labiau mes matome, kad ten darbo užmokestis mažesnis, tai yra apmokama veikla, bet ten uždirbama mažiau. Taigi darbo teikiamą naudą ir atlyginimą už jį reikėtų galbūt įvertinti iš naujo. Kol kas to įvertinimo trūksta. Reikėtų tai padaryti po truputį ir galbūt pavyks tuomet pasiekti, kai vyrai ir moteris gyvenime padarys laisvus pasirinkimus. Pavyzdžiui, mokytojo profesija galėtų tapti patrauklesnė vyrams, to siekiama. O kaip tą padaryti? Reikėtų didinti darbo užmokestį, nes esame matę pavyzdžių, kai jauni vyrai nesirinko tokio darbo vien dėl to, kad darbo užmokestis nebuvo patrauklus. Bet nedvėjojant siūlomas e, toks nedidelis darbo užmokestis moteriai. Tai štai, tai yra didžiulė problema. Ir tiek, kalbant apie smurtą, apie seksualinį švietimą, problemų tebėra daug. jas būtų galima išspręsti, jeigu galėtume paaiškinti, kad moteris yra tokios patvertingos, tokie patvertingi visuomenės nariai kaip ir vyrai. Iš e, čia kyla geria, didžiausi sunkumai. Na, o dešiniai populistai, žinoma, ir toliau kalbės tai, ką kalba. Tačiau mūsų vertybės juk kitokios negu jų. E, dažnai populistai naudojasi tokiais keistais argumentais. Tas klausimas dėl moterų teisių sugrįžta nuolatos, o populistai naudojasi kiekvieną progą pateikti savo argumentus. Apie teisės iš tikrųjų nekalbama. Dėkoju. Aš taip pat Noriu padėkoti už paramą, už paramą Europos Sąjungos institucijos mūsų demonstruota. Tikimės, kad Austrijoje taip pat turėsime galimybę tinkamai išdėstyti savo nuomonę ir jie bus atsižvelgta. Austrijoje bus rengiamas referendumas. Mes sulaukime 33 prašymų, kurie buvo pasirašyti. Ten kalbama apie kovą su smurtu, apie švietimą, apie lyčių lygybę, vaikų auklėjimą ir panašiai. Moterų patiriamas smurtas yra ir fizinis, ir internetiniai išpoliai yra pastebimi, būtina kovoti su tuo smurtu, ar jis būtų skaitmeninis ar fizinis. Ir tam mums reikia imtis priemonių, reikia vėl kalbėti apie santykius, kuriamus tarp abiejų lyčių. E, Austrijoje feministai, vyrai ir moteris tampa vis aktyvesni pastaraisiais metais. Jie supranta, kad lygybės tarp abiejų lyčių trūksta. Taigi prasideda diskusija ir tikiuosi, kad tai padės daug ką išspręsti. Ačiū. E, Katrin Tomasen, prašau. Thank you very much. Um, Dėkoju. Aš labai trumpai norėčiau pakomentuoti seksualinį švietimą bei dezinformaciją dėl abortų. Be jokios abejonės mes esame labai e, susirūpinę dėl to, kad trūksta vis dėlto e, nemažame skaičiuje valstybių narių tinkamo seksualinio švietimo. Na, tai nėra vien tik tai regresas seksualinio švietimo srityje įstatymai e, bei politiniai sprendimai tiesiog yra netinkamai priimami valstybės narėse dėl prieigos prie seksualinio švietimo paaugliams. Na, be jokios abejonės mes taip pat, kaip ir kai kurie parlamentarai, e, nerimaujame dėl dezinformacijos kampanijų internete, pavyzdžiui, dėl aborto. Be to, kai kurios organizacijos teikiančios konsultacijas atitinkamiems centrams e, labai tendencinga, e, netinkama informacija teikia reikėtų galbūt bandyti užtikrinti, kad reprodukcinės sveikatos sprendimai būtų paremti faktais ir teisinga medžiaga. Aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu, kad institucijos bei politiniai, po, politikai tiksliau imtųsi sprendimų tam, kad būtų sustabdytas tas regresas, kurį aptarėme šiandien ryte. Ko gero, tik tai tų tinkamų žingsnių didesnio lyčių lygybės bei uh, didesnių moterų teisų link dėka mes galime užtikrinti geresnę situaciją. Praeitie matėme, kad daug pažangos buvo pasiekta, o dabar atėjome į, esame kryškelėje. Ir Europos parlamentas tikrai gali suvaidinti svarbų vaidmenį, pasiūsdamas tinkamą signalą valstybėms narėms, bei taip pat ir apskritai kitoms šalims pasaulyje. Čia galima būtų, pavyzdžiui, parodyti, kad e, e, lyčių lygybės pažeidinėjimai bei žmogaus, te, tiksliau, moterų teisų pažeidinėjimai netitinka ES valst, vertybių sistemos. Ačiū dabar žodis ponė Virginiai Lambek. Pradėsiu nuo man e, skirto klausimo. Taip, jūs esate visiškai teisus, skaitmeniniai, internetiniai instrumentai, priemonės, ko gero, yra sudėtingiausios panaudoti. Nepaisant to, kad galimybių čia yra daugiausia, aš jums paminėsiu tuoj e, mūsų atliktą tyrimą. Taigi, pavojų čia slypi daug. Mes atlikome tyrimą ir matome, kad e, kadangi rezultatai yra anonimiški, kad ir kas dabar vyktų internetinėje erdvėje, e, kadangi viskas vyksta anonimiškai, tai jie daug laisviau elgesi, ta nepykanta yra skleidžiama, negatyvios emocijos, nes tiesiog nie, niekam už nieką ten neatsiskaitama. Taip pat matome, kad, kad tai yra didžiausias pavojus moterų lygybei, nes būtent čia daugiausia užsipuolamos moteris. Uh, Berots prieš metus e, kilo čia parlamente skandalas, kai apie moteris buvo nepagarbiai pasisakyta. Jeigu, pavyzdžiui, išeitumėte už šio parlamento rūmų, tai daug daugiau tokių e, žaidžiamų žodžių galima išgirsti. Žmonės tiesiog sako, ką galvoja dabar. Ir e, Štai dabar mes paskelbėme savo tyrimą, galite matyti, kas jame rašoma. Man atrodo, kad Europos komisija taip pat ėmėsi žingsnių prieš stambius interneto milžinus, pavyzdžiui, Facebooką ir kitus. Dabar kalbam apie tą skaitmeninę higieną, netgi vadinamąją, apie tai, ką galima, ko negalima sakyti internete. Kita vertus, čia jau atsiranda žodžio laisvės suvaržymo pavojus, todėl reikia labai viską pasverti, reikia labai gerai padirbėti šiuo klausimu. Bet aišku, ateityje dėl to kils daugiausia problemų. Na ir dar ką norėjau pasakyti, jūs Europos parlamento nariai esate pavyzdžiai, pavyzdžiui, socialinėse platformose, blogose. Jeigu, pavyzdžiui, jūs kažkokią informaciją publikuotumėte. Tai būtų geriausias būdas šviesti žmonės, jaunuolius, nes būtent jiems jūs esate pavyzdys. Aš sakyčiau, kad galbūt jūs galėtumėte pradėti nuo to švečiamosios veiklos, jūs esate tinkami pavyzdžiai. Na, dabar dėl um, statistikos ir tikslų. Kiekviename projekte, pranešime atliekamame. Mm mes apie tai kalbame. Turime su tuo dirbti, jūs taip pat turite su tuo dirbti. Sprendimai negali būti paremti vien tik tai e, nuomonėmis, taigi reikia objektyvių duomenų, statistikos, mes tikrai daug statistikos naudojame ir rengiame ir jums pateiksime, jeigu jos reikės. Ačiū poniai Virginiai Lambak. Taigi, dabar dėl to, ką jūs sakėte. Jeigu bandysime suvaržyti laisvę tų, kurie rašo internete, tai totalitarizmas tada bus. Aš esu iš Lenkijos, pavyzdžiui. Štai tuo metu, kai turėjome teisę į abortą, tai tiesiog niekas neleido žmonėms kalbėti, pasisakyti, Dabar jūs sakote, kad neštumo nutraukimas yra didžiausia moters teisė, e, geriausias moteriai nutikęs dalykas, tai yra teisė nužudyti negimusi kūdikį. Dabar, mūsų, dabar norėčiau pakomentuoti e, prancūzijos parlamentaro pasisakymą. Jūs tikriausiai nežinote, kas yra bažnyčia. Bažnyčia tai nėra vien tik tai pastatas ir, ir kunigai. Lenkijoje, štai pavyzdžiui, 90 procentų piliečių yra tikintis. O tai nėra kunigai vien tik tai, ne vien tik tai institucijos e, religinės, taigi ne vien tik tai e, kunigai ir bažnyčia e, siūlė priboti teisę į abortą. Būtent patys piliečiai, žmonės rinko parašus tam, kad toks įstatymo projektas būtų patvirtintas. Taigi nebandykite nutildyti tuo, kurie mano kitaip. Būtent čia prasideda totalitarizmas, būtent čia prasideda smurtas. Aš jau ne pirmos jaunystės ir esu gyvenusi totalitarinės valstybės sąlygomis, taigi puikiai žinau, kas tai yra. Dėkoju. Na, o dabar žodis ponui Žuau Pimenta Lopes. Jis yra mūsų rezoliucijos e, šiuo klausimu pranešėjas. Taigi, prašau, baigiamosiams pastaboms žodis jums. Mums dar šiek tiek liko laiko, taigi pasinaudosiu tuo. Ir norėčiau pristatyti kai kurias mintis, kurių neturėjau progos dar pateikti. Man labai patiko Iračės pasisakymas dėl seksualinio švietimo ir pornografijos. Ko gero, pornografijos vaidmuo formuojant seksualumo idėją yra labai svarbus jaunuoliams. Reikėtų įvertinti tai, kas vyksta, reikėtų uh, aiškinti tai, kas vyksta, nes labai dažnai dabar jaunuoliai netinkama seksualumo samprata yra įgavę. Tai reiškia, kad jie dabar įsivaizduoja, kad vyras kažko tai prašo reikalauja, o moteris vykdo. Taigi praktiškai ir per seksualumą jau vien tokios idėjos yra perteikiamos. Nepamirškime, kad tai prisideda ir prie smurto paplitimo prieš moteris. Na, o jeigu pasižiūrėtume į socialinę sritį. Neturėtume pamiršti, kad daug smurto prieš moteris atsiranda dėl moterų išnaudojimo, dėl pro, pro, prostitucijos. Štai pavyzdžiui, jūs tikriausiai pamenate, kad kolegė Honeybal buvo parengusi pranešimą 2014 metais šiuo klausimu. Galbūt reikėtų dar kartą šį klausimą aptarti, galbūt reikėtų dar kartą kelti prostitucijos klausimą. Prostitucija yra moterų išnaudojimo, bet taip pat smurto prieš moteris forma. Prostitucijos rytyje yra tiesiog ištisi e, moterų išnaudojimo tinklai susidarę, o tai aišku yra susiję ir su pornografija. Taigi mes būtinai turime sieti e, šiuos dalykus, tai yra pornografija ir prostitucija bei smurta. Na ir dar paskutinis mano komentaras būtų dėl nuomonių įvairovės matėme šiandienos diskusijoje, bet taip pat rengiant pranešimą, kad nuomonės išsiskiria kartais. O tai tik tai rodo, kad regresas moterų teisų srityje ne vien tik tai keliose valstybėse narėse pastebimas. Ko gero, regresas tas užfiksuojamas yra visose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, kas dėl aborto, Štai Portugalijoje 2015 metais dešiniųjų vyriausybė norėjo priimti įstatymą, pagal kurį e, būtų sudėtinga tiesiog e, pasirinkti abortą moterims. Ir tai buvo padaryta tiesiog labai netinkamų paskutiniu momentu, kad tiesiog galima būtų prastumti šį įstatymą. Taigi čia Dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kaip atsilaikyti prieš tą vyraujantį regresą, pavyzdžiui, moterų teisų srityje. Pabaigai pasakysiu, kad ko gero mūsų pranešėjų pasisakymai padės mums apsispręsti balsuojant šiandien po pietų. Neturėtume susilpninti rezoliucijos, už kurią balsuosime. Aš labai tikiuosi, kad pranešėjų pasisakymai prisidės prie to, kad mūsų rezoliucija e, taptų stipresnė, griežtesnių formuluočių e, rezoliucija. Dėkoju pranešėjui Dėkoju visiems kalbėtojams, taigi klausimus pabaigsime ir žiūrėsime, kokie bus rezultatai balsuojant dėl rezoliucijos. Dėkoju.